Dėl Europos globalizacijos fondo žodžio paprašė ponas Bežina. Eh, Ar yra ponas Bžežina salėje? Balsavau prieš šį pranešimą dėl eh, globalizacijos fondo lėšų panaudojimo, nes eh, dėka Austrijos prašymo priimtas e, labai nesisteminis požiūris e, besiremiantis lėšomis vienam gyventojui. Jeigu mes norime padėti tiems, kurie prarado darbą dėl globalizacijos, tai turi remtis e, tikrų ekonominių kontekstų ir, tikromis, ir tikrais ekonominiais po, e, poreikiais. O dabar E, pagrindas yra ginčytinas. Mums reikalingi aiškus kriterijai, nes e, taip paskirtos lėšos problemos neišspręs, o bus paprasčiausiai išvaistytos. Dėkoju. Dėl Dohos plėtros darbo tvarkės ir PPO ministrų konferencijos žodžio paprašė ponas Kemal. Uh, Dėkoju, pirmininkė, kad sutikėte man galimybę paaiškinti, kaip aš balsavau dėl šio svarbaus klausimo. E, priežasis, kodėl mums rūpi priekyba, yra ta, kad mums rūpi, kaip patiems skurdžiausiams atsikratyti skurdo. E, Ir geriausias būdas yra tose šalyse skatinti verslininkus. Jiems reikia paramos atvirų rinkų, juos reikia paremti. Bet turime pažvelgti ir į savo valstybės, į savo barjerus, kurie iškyla prekybai su skurdžiomis šalimis. Daugeliu atveju to šalis žiūri į prekybos taisyklės kaip į tam tikrus barjerus, jie mato subsidijas, Jie mato įvairiausius standartus, hygienos ir kitus. Ir supranta tai kaip kliūtis. Mums reikia užtikrinti, kad prekyba būtų sąžininga ir prisidėtų prie skurdo panaikinimo. Ačiū, ponė Kamal. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Πόνας Ντέβα. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο, ναι. You have the floor, Mr. Deva. Come on. Thank you, Mr. President. Dėkoju, pirmininkė. Jeigu norime palengvinti skurdą pasaulyje, turime skatinti globalėje priekybą. O jei eisime protekcionizmo keliu dėl dabartinės finansų krizės, tai vienintelis dalykas, kurio pasieksime, tai tiesiog atidėsime milijonų žmonių galimybę išbristi iš skurdo ir priversime, pasmerksime juos mirčiai. Mes turime žiūrėti toliau už šios krizės. Turime atsikratyti to baisaus palikimo kuris pasmerkė milijonus žmonių labai prastam gyvenimui. Finansinė krizė, e, gamtos katastrofos, nelaimės, visa tai reiškia, kad jiems reikia pagalbos. Norint visiems jiems padėti, reikia skatinti pasaulinę prekybą. Aš labai tikiuosi, kad e, prekybos naujasis komisaras manęs klausosi. Ačiū, ponė Dėva. Tai mes suprantame kaip jūsų balso paaiškinimą. O kirius Tarabela iktologo. Ponas Tarabela. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl PPO organizacijos rezoliucijos ir skirtingai negu prieš tai kalbėjęs, aš man, nemanau, kad tarptautinė priekyba gali padėti, milija, padėti žmonijai ir kad, užkirsti kelią tam, kad e, milijardas žmonių, kad mirtų šiame pasaulyje mažiau negu, e, žmonių negu dabar miršta. E, aš pat, esu pateikęs pakeitimo pasiūlymą, kuriame kalbama apie viešasias paslaugas ir ten pabrėžiama, kad vyriausybė turi rūpintis tomis viešosiomis paslaugomis, ypač kalbant apie vandens energetiką. E, Ir dėja šis e, pakeitimo pasiūlymas nebuvo patvirtintas ir aš turėjau balsuoti prieš visą tekstą.